kurios ES šalis yra gavusios, yra sulaukusios nemažai imigrantų, ES turėtų sureaguoti greitai ir paremti valstybės narės, e, į kurias dabar plūsta daug pabėgėlių. Tai yra visų mūsų pareiga, mūsų bendra pareiga. Vasario 12. -ąją. paminėjome tarptautinę dieną skirtą kovai su vaikų naudojimu kaip kareivių. Maždaug 200 ar 300 tūkstančių vaikų dalyvauja kariniuose konfliktuose pasaulyje. Vaikų išnaudojimas, naudojimas tokiuose konfliktuose yra labai griežtai smerkiamas mūsų parlamento. Mes taip pat girdėjome labai daug e, pritrenkiančių baisių žinių iš Irano. Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad disidentai yra baudžiami.